Be... Šio susitikimo protokolas bus pateiktas kito posėdžio pradžioje patvirtinimui ir jeigu niekas neprieštarauja, aš skelbiu, kad rezoliucijos patvirtintos ir jos bus perdotos toms institucijoms, kurioms